Licas jūs gausite žodį dėl darbo tvarkos vėliau. Transporto komitetas pateikė klaidų ištaisymą e, pagal 231 darbo tvarkos taisyklių ketvirtąjį um, pastraipą. Šis klaidų ištaisymas e, bus laikomas priimtų, jei ne vėliau kaip 24, e, per 24 valandas. Politinė frakcija ar 40 parlamento narių nepaprieštaraus tam, kad klaidų ištaisymas yra plenarnės sesijos tinklalapyje.